Mes tęsime balsų paaiškinimai dėl klas pranešimo. Pone Odo, vieną minutę. Atsiprašau, Rojtovo. Vytam kompromis, který... Ačiū. Aš džiaugiuosi to kompromisu, dėl kurio teks nustatyti laiko grafiką ir veiksmų planą skirtą mažinti pesticidų naudojimą. Taip pat bus nustatytos tam tikros buferinės zonos, kurios skirtos apsaugoti vandens organizmams. Aš džiaugiuosi šią direktyvą, nes tai yra priemonė skirta apsaugoti žmonių sveikatą. Pone Maginės, ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šį kompromisą, nes visiškai logika, kad, logiška, kad pesticidus naudotume tausiai. Tačiau problema štai kokia. Skirtingose valstybėse taikomos skirtingos taisyklės. Kai kurios valstybės labai griežtai taiko apmokymus ir todėl pesticidai naudojami tausiai, tačiau taip elgesi ne visos valstybės. Šitas teisės aktas nustato griežtesnius standartus visoje Europos Sąjungoje. Tiems, kurie naudoja purškimo įrangą ir tiems, kurie kontaktuoja su ją. Aš manau, kad e, šitą direktyvą reikia paremti ir aš sveikinu pranešėją. Pone Doyle. Pirmininkė, aš taip pat pritariau šitam dokumentui. Be jokios abejonės pesticidus reikia reglamentuoti. Klas pranešimas riboja pesticidų naudojimą. E. Tačiau reikėtų atskirti du dalykus, tai yra patikimą į rinką ir patį naudojimą pesticidų. Tai, kad produktai yra pateikiami į rinką, dar savaime nereiškia, kad pesticidai yra pavojingi. Jie tampa pavojingi tik tai tuo atveju, jeigu naudotojas nežino, kaip naudoti, jeigu įranga netvarkinga, jeigu jie saugomi, laikomi neteisingai. Kiekybinio naudojimo e, savoką reikia reglamentuoti. Taip pat reikia už užtikrinti galų galę, kad e, pesticidų būtų naudojama kiek galima mažiau. Ta žino kiekvienas ūkininkas ir taip. Ačiū toliau apie augalų apsaugos produktus, ponė Roitova. Pone pirmininkė, noriu atsakyti į tai, kas vakar buvo sakyta. Aš pritariau šitam naujam reglamentui, nes jis numato alternatyvų augalų apsaugos produktams. Dar vienas geras dalykas tai yra tarpusavio pripažinimas patvirtintų pesticidų pagal geografinės zonas. Taip pat gerai, kad nustatomas sąrašas e, medžiagų, kurios yra karcinogeninės, neurotoksinės ir kitos kenksmingos medžiagos. Noriu priminti, jums, kad pagal šitą dokumentą importuojamiems produktams taikomi tokie patys reikalavimai. Taip pat noriu paaiškinti ir dėl kitų pranešimų, dėl kurių baigtos diskusijos. Dėl jų aš pateiksiu paaiškinimus raštu. Ačiū toliau, ponė Volis. Ačiū pirmininkė. Turiu prisipažinti, nuo vaikystės nekenčiu žirnių. Tačiau atstovauju žirnių augintojų asociacijai ir dėl to man labai užkliūna brėro pranešimas. Aš pritariu tikslams, tai yra skatinti aplinkosaugą, užtikrinti asmenų sveikatą. Tačiau šios nuostatos yra pavojingos e, žemės ūkiui mano regione. Ilgai dvėjojau ir balsuodamas susilaikiau. Man atrodo, mūsų teisėkuros procedūra netobula buvo. Sukaupime tiek prieštaraujančios viena kita informacijos, kad, man atrodo, reikėjo trečio svarstymo, taikinimo procedūros. Tik tai e, tokiu keliu mes būtume užtikrinę visų suinteresuotų šalių interesus. Pone Harkin, pirmininkė, man taip pat buvo sunku apsispręsti. Man atrodo, pranešime buvo rasta pusiausvėra, jis buvo konstruktyvus. Tikslas užtikrinti aplinkosaugos, žmonių sveikatos, gyvulių sveikatos aukštesnį standartą. Tačiau, ar tikrai teisingai priimame sprendimus dėl tam tikros medžiagos patvirtinimo ir sprendžiant apie jos pavojingumą. Mes neatsižvelgiame į jos poveikį aplinkai. Man atrodo, mums reikėtų daugiau mokslinio įvertinimo. Kalbėdamas su piliečiais apie ES nuolat girdžiu, kad jie kritikuoja, jog kartais ES teisės aktai yra neproporcingi. Ir nors šis pranešimas turi lankstumo, tačiau reikėtų jo daugiau, taip pat reikėtų daugiau mokslinių įrodymų. Taip, prevencinis principas galioja, tačiau sprendimai turėtų būti grindžiami moksliniais įrodymais. Ir čia man tų įrodymų šiek tiek pritruko. Pone Žil, pirmininkė veiksmingas ir tausus pesticidų naudojimas yra tiesiog būtinybė. Tai susiję su aplinkos apsauga, bet taip pat reikia atsižvelgti į vartotojų ir gamintojų interesus. Pritariu Breyer pranešimo tikslui mažinti biurokratiją, tačiau iš esmės pranešimui negaliu pritarti. Mano rinkimo apygardoje vidurio Anglijoje e, gamintojai, ūkininkai būkštauja, kad e, šitas pranešimas bus kenksmingas. Ir aš pritariu, komisija netliko poveikio įvertinimo. Nežinome, ką šitas pranešimas reikš žemės ūkiui. Šiuo metu maisto kainos visame pasaulyje kyla. Ir galbūt negerai, kad mes priimame tokias priemonės čia, kurios bus kenksmingos maisto gamybai. Todėl norėčiau, kad komisija atliktų poveikį vertinimą, kurio jau seniai reikia. Ačiū toliau, ponė Maginės. Ačiū pirmininkė, kaip ir kiti kolegos, turiu pasakyti, kad e, dokumentai buvo sudėtingi ir kaip ponia Volis e, būkštoja dėl žirnelių. E, Airijoje, aišku, kaip įsivaizduojate, bulvės mums labai svarbios ir maistų ir, ir, ir bendrai. Aš manau, kad buvo galima kad, kad balsavome dėl, dėl daug geresnio mm, dokumento, nei kad pirminis buvo variantas ir tikrai ir aš tengiuosi prie to prisidėti dabar dėl svarbiausių elementų. Ūkininkai turi dabar užsimti lobisnę veiklą prieš agrocheminę pramonę, kad būtų surasti sauges, saugesni alternatyvus e, e, produktai. Uh, uh, produktai. Ir manau, kad kai eina kalba apie maisto importą, komisija turi išspręsti pagrindinį visiems es ūkininkams ir gamintojams rūpinti klausimą, kad būtų uždraus, kad pavyzdžiui, čia vietoje yra uždrausta tam tikras medžiagas naudoti, tačiau eksportuojamame maiste vis dar yra to, tai turi būti išspręstas tas klausimas. Pasmat. Ačiū pirmininkė, aš balsavau prieš šios dokumentus, nes iš tikrųjų pasiūlymą užgrobė aplinkos ir sveikatos priežios komitetai. Vakar kalbėjome apie standartizaciją ir vis tik tai kalbame apie įvairovės sąjungą, vienybę. Uh, Čia buvo tas rytis, kur įvairovės tikriausiai labai reikia, nes svarbiausia yra priimti tinkamus sprendimus. Taip, iš esmės tai yra žemės ūkio klausės, tačiau Danijos žemės ūkio komisarės nematėme iš viso. Tai yra gėda, um, galbūt dėl to, kad tai yra um, interesų konfliktas, nes um, Danai nebegalės tiekti vandens, kuris yra gruntinis vanduo. Uh, E, iš tikrųjų um, ūkininkams tiesiog e, tai yra įžeidimas, nes yra daromas prielaidos, kad jie nesuvokia, ką daro ir jiems reikia viską nurodinėti. Iš esmės, e, Junktinėje karalystėje um, prie tų, kurie nekenčia ES kišimosi visus klausimus, dar prijungėte vieną naują grupę. Pane Doyle, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, padaryta labai išpūstų pareiškimų, išreikšta būkštavimų iš įvairių pusių dėl šio pranešimo. Ir reikia aiškiai pasakyti, kad sunku buvo apsispręsti, kaip balsuoti. Aš suprantu, o, um, o, pavyzdžiui, vaisių, bulvių, grūdinių kultūrų augintojų būkštavimus. Aš parėmiau kompromisą, um, nes manau, kad iš tikrųjų padaryta pažanga ir todėl reikėjo jį paremti paremti, nors ir išlieka būkštavimą keliančių klausimų. Aš parėmiau šį dokumentą, bet, nes aš manau, kad būtų buvęs blogiausias šis rezultatas dar permesti e, visą tai taikinimo procedūrą, nes iš tikrųjų augalų apsaugos elementai yra labai svarbus apsaugos tinklas ir reikia kalbėti apie mokslinius tyrimus ir naujų alternatyvų paiešką visų pirma. Ponas Kamal. Thank you very much, Madam President. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, galima kalbėti apie europinį e, projektą, tačiau tai yra dialektikos dalykai. Nėra demokratinės valios. Mes matome, ką Prancūzija, Olandija, Airija pasakė. Mes kalbame apie maisto saugą, e, maisto tiekimo saug, užtikrinimą, tačiau vis tik tai priimam tokį dokumentą, kuris tam iš esmės pakenks. Tai kaip dabar. U, u, ūkininkai ir maisto gamintojai iš neturtingų valstybių iš esmės nebegalės importuoti savo maisto, nes yra uždraudžiama naudoti pesticidus. Aš noriu kreiptis į kolegas parlamente, į komisiją. Ateityje pagalvokime apie e, tuos nenumatytus padarinius, kokių turės mūsų tei, priimami teisės aktai. Labai svarbu yra tai įvertinti. Aš manau, kad reikėjo pertoti šį dokumentą trečiajam svarstymui. Manau, kad buvo pernelyg daug skubėta. Manau, kad mes visi galime sutarti, kad ne nepakako poveikio įvertinimo pasiremiant turimą mokslinę informaciją. Pasirūpinkime, kad ateitie to nebūtų. Hidden Harris. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau pakengti kompromisui, balsuodamas prieš atskiras dalis. Ir aš noriu paskaityti James Browy, Skagnesų, mano regione ūkininkaujančio ūkininko laišką. Visuomet jau 40 metų ūkininkauju ir visuomet protingai naudojau visus produktus ir niekad nesistengiau pakengti nei žmonių sveikatai, nei aplinkai. Taigi noriu pabrėžti, pabrėžti, kad tai, kad galimai bus iš, iš rinkos išimti įvairūs produktai, pavyzdžiui, fungicidai, tai tikrai labai pakenks mano veiklai ir nebus praktiškai manoma toliau užsimti tą veiklą. Aš šimtus gavau tokių laiškų um, iš Lincolnshire, John Mamby iš Leicester, John Clark iš Nottinghamshire ir taip toliau. Šimtai, šimtai pavardžių. Todėl aš balsavau tam, kad pakenk pasirinkčiau šiam kompromisui. Pone Sinat, paskutinė mūsų kalbėtoja. Balsavimas baigtas, visi argumentai pateikti, bet aš noriu grįžti prie tam tikro dalyko, kuris buvo kartojamas diskusijų metu. Tai yra tas dalykas, kad padaryta prielaida, jog ūkininkai yra sveikatos ir gamtos priešai. Mano patirtis rodo priešingai. Ūkininkai Airijoje kaip tik tūkstančius metų saugojo aplinką, kad žemė aplinka būtų gyva ir švari. Lygiai taip pat ūkininkai yra mūsų sveikatos pagrindas. Jie gamina gerą maistą, o todėl mūsų sveikata yra gera. Todėl raginčiau labiau pasitikėti, iš naujo pasitikėti ūkininkais, kurie labai sunkiomis sąlygomis deda visas pastangas, kad mus pamaitintų ir ES politika turėtų tam netrukdyti. Toliau posėdis tęsis trečią valandą. Mes svarstysime pono Koelio pranešimą dėl pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos. Dabar posėdis nutraukiamas.